koordinatoriai susitiks su Bulgarijos žemės ūkio ministru. Bulgarija kaip tik dabar eina pirmininkaujančios valstybės pareigas. Ir dabar nedėlzami periname prie balsavimo. Dėl e, Europos bitininkystės perspektyvų ir iššūkių dėl jos ateities pranešė Erdoš dokumentas. Kaip jūs puikiai prisimenate, gal 400 pakeitimų buvo pateikta. Envi komitetas pateikė savo nuomonę, bet aš dabar suteiksiu žodį ponui pranešėjai. Prašau, žodis jums. Köszönöm szépen, csak egy perc erejéig szeretném megköszönni a titkárság Marilla Crespo és minden egyes frakció advisory-nek a segítséget a Ačiū, aš norėjau padėkoti sekretoriatui ir kitoms politinėms grupėms už pagalbą. Ačiū visiems, kurie mane paremė šiame darbe. Taip pat dėkoju šešėliniam pranešėjui. Buvo pateikta labai daug pakeitimų, tačiau panašu, kad dabar mes pasiekėme šio dosie brandą parengtas priimtinas visiems projektas ir 39 kompromisiniai pakeitimai. 30 e, bus klausimų pateikta balsavimui. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Aš norėčiau jūsų ir paties savo vardu pasveikinti svečius iš Austrijos, kurie dalyvauja mūsų posėdį. Juos pasikvietė ponas Vais. Sveiki atvykę. E, šiandienos posėdis labai techninis, mes balsuojame, bet temagi labai svarbi. Gerai, tada dabar ir pereisim prie balsavimo. Balsuosime elektroniškai, mygtukų paspaudimu, dėl kompromisinių, o dėl kitų klausimų balsuos keldami ranką. E, koordinatorių ypač prašyčiau aiškiai kelti rankas, tik taip mes žinosime aiškesnį rezultatą. Pirmas kompromisas, balsuojame. Dziękuję. Zamykam. Ačiū, baigiame balsuoti. Priimta. Trečias kompromisinis. Pradedame balsuoti dėl trečiojo kompromisinio. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas kompromisnis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Kompromisinis pranešimas priimtas. Penktasis kompromisnis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 268 pakeitimas. Kas už kelti ranką? Priimta. Kus už 239. Kas prieš atmesta. Šeštas kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Septintas A kompromisinis. Septintas A. Pradedame balsuoti. Tai yra jungtinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Devintas A kompromisas. Devintas A kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. NV39. Kas už? Priimta. Kas už 378? Atmesta. 17 Envi komiteto. Kas už? Priimta. 10 kompromisinis. 10 kompromisinis. Baigėme balsuoti. priimta. 11 kompromisinis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 13 kompromisinis. 13 kompromisinis. Kviečiu balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 40 pakeitimas Envi komiteto. Kas už, kas prieš? Tikrinkime. Tikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Iš socialdemokratų vienu per daug. Viskas gerai. Kompromisas priimtas. Dviejų balsų skirtumo. kalbėjo apie 40 pakeitimą, dabar 14 kompromisinis. 14 kompromisinis. E, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Pereiname prie 346 47 e, pakeitimų. Dėl tų dviejų pakeitimų iš karto. Kas už? Kas už? Kas prieš? Atmesta. Envi 15. Kas už? Priimta. 301. Kas už, kas prieš. Tikrinkime. Balsuojame mygtukais už 301. Baigiame balsuoti. Priimta. Tokiu atveju NV13 pakeitimas atkrenta. Periname prie 391 pakeitimo. Rankų pakelimu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. NV18. Atsiprašo, pirmininkas, reikia patikrinti 391. Pradedame balsuoti dėl 391 elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. NV18, kas už, kas prieš. Tikrinkime. 18 tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. 22 Envi komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Norite tikrinti, tikriname. Balsuojame kortelėmis dėl 22 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Pone Dės, atsiprašau, ar nuo klaida? Aš suklydau. 15 kompromisinis. Balsuojame, baigiame balsuoti. Priimta. 17 pakeitimas. 17 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 20 kompromisinis. Balsuojame dėl 20. Baigiame. Priimta. NV29. Kas už? Kas prieš? Priimta. 287 e, už priimta. 422 už priimta. Norime tikrinti. Tikriname 422. E, prašome patikrinti, salėje taip pat prašome, kad patikrintume 287. Baigiame balsuoti, ponios ir ponai. Pone Noičia, turim grįžti jūsų prašymą prie 287. Balsuojame dar kartą dėl 287 elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patikrinta, patvirtinta. 422 irgi reikia balsuoti elektroniškai. 422. Baigiame balsuoti. Atmesta. 423. Kas už? Priimta. NV28 kas už, priimta. 26 kompromisinis pradedame dėl 26. Baigiame balsuoti. Priimta. 27 kompromisinis balsuokime. Baigiame balsuoti. priimta. 439. Kas už, kas prieš, atmesta. 440, 440. Kas už, kas prieš, atmesta. Atkrito. 441. 439 buvo patvirtintas. 440 atkrenta tada. Pirmininkas pasitaiso. Full, full, full zero. No, no, false, because EV28 was Ach, okay. Jest, jest, jest, jest. Jest, dlatego, że wycofa, była przyjęta, upadła 4. Taip, iš tiesų, 439 buvo patvirtintas, todėl dėl jo balsuoti, dėl 440 nereikia balsuoti. Iš karto 29 kompromisinis. Balsuojame dėl 29 kompromisinio. Balsavimas baigtas. Dvidešimt devintas kompromisinis priimtas. 450 ir 451 kartu dėl dviejų pakeitimų iš karto, kas už, kas prieš. Reikia tikrinti elektroniškai dėl 450 ir 51. Identiški jie. Baigiame balsuoti. Atmesti abu pakeitimai. 452 ir 53. Priimta. 454 atkrenta. 31 kompromisinis. Atsiprašau. Grįžime prie ankstesnio pakeitimo 454. Kas už, kas prieš atmesta. 31 kompromisinis. Balsuojame dėl 31 kompromisinio. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau iš karto 32 kompromisinis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 477, 76, prašau, kas už, kas prieš, 76, kas už, kas prieš, NV50 priimtas. NV52, kas už, kas prieš, priimta. 464 ir 484 kartu dėl šių dviejų pakeitimų balsuojame, kas už, kas prieš. Tikriname. Balsavimas pradedamas. Taigi dėl 464 ir 484. EPP susilaiko. Baigime balsuoti. Atmesta. 277 kas už, kas už priimta. 33 kompromisinis, pradedame balsuoti. 33 kompromisinis. Baigtas balsavimas. Priimta. Pirmas kompromisinis. Pirmas kompromisinis. Kas už, kas prieš, priimta. Antras kompromisinis. Antras pakeitimas, atsiprašau, priimtas. A kompromisinis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. B kompromisinis, kas už. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. Envi ketvirtas. Envi ketvirtas kas už. Priimta. C ir D kompromisinis. C plus D kompromisinis. Pradam balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Envi 42. Kas už. Kas už 42. Priimta. E kompromisinis. Kas už. Baigiame balsuoti. Priimta. Periname prie G plus H kompromisinio pakeitimo. G plus H. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas komprom... Pirmas kompromisas. E, pradedame, baigiame. Priimta. 81 pakeitimas, 81, kas už, priimta. L kompromisinis. <clears throat> Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. M kompromisinis. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. N kompromisinis. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. NV6, NV6, rankų pakelimu, priimta, <clears throat> O kompromisinis, elektroniškai dėl e, O kompromiso. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti, <clears throat> priimta. P kompromisinis, P kompromisinis, pradedame balsuoti, Balsavimas baigtas. Priimta. Q ir R kompromisinis. Q plus R kompromisinis. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. U plus V kompromisinis. Pradedame balsuoti dėl šio kompromiso U plus V. Baigiame balsuoti. Baigta. Priimta. XYZ kompromisinis pakeitimas. XYZ. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. AA plus AB kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 160 pakeitimas, kas už, priimta. AC plus AD plus AE kompromisas. Pradedame balsuoti dėl tų trijų kompromisų AC, AD ir AE. Baigiame balsuoti. Priimta. AF kompromisinis. Pradedame balsuoti. Pabaiga balsavimo. Priimta. Perinam prie AF kompromisinio. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Periname prie balsavimo dėl viso rezoliucijos teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ačiū. Balsavimą baigiame. Pranešimas priimtas. Bijojau, kad e, raidžių pritrūks kompromisams, kad reikės e, išrasti naują alfabetą, kad pakeitimus galėtume sunumeruoti. Bet e, dabar jau galiu tik padėkoti pranešėjui. A 486 módosító indítvány is azt jelzi, hogy a... Labai ačiū. Keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši pakeitimai buvo pateikti. Tai demonstruoja, koks didelis susidomėjimas šią temą. Dėkuoju visiems parlamentarams už šį darbą. Ir dabar mano akimis parengėme nuoseklų tekstą visų frakcijų interesai atspindėti. Ir mano nuomonė šiandien e, tekstas yra žymiai labiau niuansuotas. Vasario 28 dieną šį tekstą teiksime plenarniam posėdžiui balsuoti. E, plenarium posėdžio balsuosime kovo 1. Ačiū pranešėjams, e, šešėliniams pranešėjams. E, sveikinu suderinus tiek daug pakeitimų ir parengus tokį gerą variantą. Ir dabar perinam prie šešto punkto. Daugiametė finansinė programa Sofijos Ribeiro pranešimas. Tai yra ataskaitą savo iniciatyvą. Perdodu žodį poniai Ribeirai. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti visiems šešėliniam pranešėjams ir visiems politikams už gerą bendradarbiavimą ir už tai, kad galėjome pasiekti kompromisų, už kurias dabar balsuosime ir kurie apima daugiau kaip pusę pasiūlytų pakeitimų. Taip pat noriu padėkoti komisijai sekretariatui. PP, EPP atstovams. Ir dar noriu pasakyti, kad mes rodome tvirtą parlamento ir, po, ir tarybos poziciją dėl biudžeto ir dėl bendro žemės ūkio politikos. Tai dar kartą parodo, kokia svarbi bendra žemės ūkio politika yra žemdirbėms ir jų galimybėms tinkamai išnaudoti išteklius atliepti visus poreikius, e, užtikrinti maisto saugumą, gyvūnų gerovę ir aplink, gerą aplinkosauginių praktikų taikymą. Taipogi reikia pristatyti ES vartotojams kokybiškus ir gerus produktus prieidama kainą. Uh, tikimės, kad e, mes pateikinsime visus poreikius, reikia atitinkamai atsižvelgti į esamą finansinę situaciją ir išlaikyti esamą biudžetą lygį. Reikia neliesti abiejų bendro žemės ūkio politikos ramščių, būtent tiesioginių išmokų ir papildomos paramo žemės ūkiui. E, reikia užtikrinti, kad ir toliau žemdirbiai dirbs Europos žemėse. Be to, atsiradus Brexit reikia dar daugiau europinio įsikišimo, kad galėtume apginti bendrą žemės ūkio politiką. Ir investicijos į žemės ūkio užtikrina žemės ūkio e, augimą ir regionų sanglaudą bei darbo vietas, ypač atokiausiose regionuose. Be to reikia atsižvelgti ir į smulkiuosius žemdirbius kurie daug eksportuoja į kitas šalis. Be to, žinoma, yra galimybė paremti tuos, kuriems labiausiai reikia paramos. To siekia ir Europos parlamentas. Be to noriu pabrėžti, kaip svarbu sukurti bendrą Europos teisinę struktūrą kovai su nelegaliomis praktikomis, neteisėtomis praktikomis. Po balsavimo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 Tikėkime, kad padės visą tai nutolusiams vietovėms, toms, kurios susiduria su sunkumais ir kad viskas tinkamai atsispindės biudžeto pasiūlymuose. O dabar persime prie balsavimo. Pirmas kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Atmestas. Dabar pirmasis A kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 18 pakeitimas. Kas už? 18 pakeitimas. Priimta, dėkoju. 21 pakeitimas, kas už? Priimta. 25 pakeitimas, kas už? Priimta. 10 pakeitimas, kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 10 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 28 ir 30 pakeitimai, kas už priimta. 29, 31, kas už priimta. Antras kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 38. Kas už, kas prieš, atmesta. 44. Pakeitimas, kas už, priimta. 45. Kas už, priimta. 47. Kas už, priimta. 49. Kas už, prieš, atmesta. 50. Kas už, prieš, priimta. 51 kas už, priimta. 52 kas už, prieš. Pasitikrinkime. 52 balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 53 kas už, priimta. Trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 57. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 62. Kas už? Prieš? Atmesta. 66. Kas už? prieš, atmesta. 69 kas už, priimta. Ketvirtas kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 pakeitimas. Kas už? Priimta. Septyniasdešimt antras. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Septyniasdešimt antras. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 78 pakeitimas. Priimtas. 79 kas už. Priimta. 83. Ne, grįžkime prie 75 pakeitimo. Kas už 75 pakeitimą? Kas prieš? Atmesta. Septyniasdešimt aštuntas kas už? Priimta. Septyniasdešimt devintas. Pano Šanil. Kas už? Priimta. Aštuoniasdešimt trečias. Kas už? prieš, atmesta. 85-86. Pasitikrinkime dėl 83. 83 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 85-86. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Aštuoniasdešimt septintas. Kas už? Priimta. Aštuoniasdešimt aštuntas. Kas už? Priimta. Aštuoniasdešimt devintas. Kas už? Prieš. Atmesta. Aš, 90. E, Pastikrinkime dėl 89. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 91. Kas už? Prieš? Atmesta. 92. Kas už? Prieš? Atmesta. 93. Kas už? Prieš? Atmesta. 95 ir 6. Kas už? Priimta. 97 kas už. Prieš. Atmesta. 98 kas už. Prieš. Atmesta. Penktas kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 102 pakeitimas kas už priimta. 104. Kas už? Priimta. 107. Kas už? Priimta. 108. Kas už? Priimta. 110. Kas už? Priimta. Šeštas kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Periname prie 121. Jis yra labai panašus į 125. Kas už? Prieš atmesta. 122. Kas už? Prieš atmesta. 124. Kas už? Prieš Pasitikrinkime 124. Atmesta. Nors skirtumas nedidelis. 126. Kas už? Prieš? Priimta. 127 kas už, priimta. 128 kas už, prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Nelabai mačiau, kai balsavo liberalai. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 131 pakeitimas, kas už? Priimta. 132. Kas už? Prieš? Atmesta. 133. Kas už? Prieš? Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais. Pradedame balsavimą. Balsuojame dėl pranešimo su pakeitimais. Priimta. Balsavimas baigtas. Dėkoju. Ar norėtumėte pasisakyti pranešėją? Prašau. Dėkoju. Norėjau tiesiog padėkoti visiems kolegoms. Tai tikrai svarbus balsavimas Žemės ūkio komitetui ir jis parodo, kokie yra mūsų interesai. Aš viliuosi, kad komisija bus ambicinga ir atsižvelgs į mūsų ūkininkų interesus. Dėkuoju. Labai ačiū. Dėkoju visiems partneriams. Ačiū visiems, kurie bendradarbiavo. 21-22 vasario balsuosime. Dabar periname prie septintojo klausimo. Tai yra Europos Sąjungos nusavų išteklių reforma. Pranešimą parengė ponas Kaputo. Žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti visoms politinėms frakcijoms ir šešėliniams pranešėjams už darbą su šiuo dokumentu. Sritis yra labai svarbi, visą tai susijęs su ES ateitimi. Nusavų išteklių sistema yra itin svarbi. Šis pranešimas yra trumpas Ir jei mes jį patvirtinsime, išsiųsime labai aiškę žinę. Dėkoju. Tikrai labai aktuali tema. Pereiname prie balsavimo. A kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. B kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. C kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. D kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 43 pakeitimas. Kas už? Priimta. 44 kas už? Priimta. Pone Dės, prašau kelti ranką. 45 pakeitimas kas už? Priimta. 48 atkrenta. 49 ir 50. Kas už? Prieš? Atmesta. 52. 52 kas už. Priimta. 38 kas už. Priimta. 51 kas už. Prieš. Atmesta. Pasitikrinkime Dėl 51 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 39 kas už, prieš, atmesta. Na, jei prašote, balsuojame dėl 39 pakeitimo elektroniškai. Balsavimas baigtas. Na, nedidelis skirtumas. E kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas pakeitimas, kas už? Priimta. Keturiasdešimtas, kas už? Prieš? Atmesta. Keturiasdešimt antras, kas už? Prieš? Atmesta. Pasitikrinkime. Keturiasdešimt antras pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Gerai. 59. Kas už? Atmesta.

Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Balsavimas biudžeto komitete vyks vasario 21-22. Dabar žodis pranešėjai. Ne, nenorite pasisakyti? Žodis jums. Presidente, eh, la votazione conferma il lavoro che è stato fatto nel... Ačiū pirmininkė. Balsavimas parodo, kad darbas mūsų komitete buvo labai vaisingas ir kad dabar taip pat puikiai padirbėjome ir ties šio pranešimu. Ačiū. Kągi, esu tos pačios nuomonės. Noriu padėkoti Jums ir visai Jūsų komandai. O dabar periname prie aštunto klausimo. Atsiliekantis regionai ES Pranešė buvo ponė Dančyla. Atsakingas komitetas yra regionų komitetas. Taigi dabar galime perėti prie balsavimo. Ar kas nors norėtų pasisakyti pranešėjos vardu? Koordinatoriai. Koordinatoriai sako, kad pasisakyti jie nepageidauja. Aš savo ruoštų galiu pasakyti, kad e, pranešimas buvo geras ir mes e, parengėme gerą nuomonę, nes e, atsiliekačių regionų pranešime reikalinga ir Žemės ūkio komiteto nuomonė. Dar kartą noriu padėkoti poniai Dančylai, prašau jai perduoti viso mūsų komiteto padėką, o dabar galime pereiti prie balsavimo. Pradėsime nuo A kompromiso. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Periname prie 27 pakeitimo. 27 pakeitimas kas už. Ačiū, primta. 28 pakeitimas kas už. Ačiū, primta. 29 už. Prieš. Primta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Sakiau, kad patvirtinta. 30. Kas už? Priimta. B kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Periname prie C kompromiso. Balsuoti pradedame. C kompromisas. Balsuoti baigiame. Primta. Pereiname prie 39 pakeitimo. Ponas Andželė ir ponas Kaputo, kas už, kas prieš. 44 pakeitimas. Kas prie, už, kas prieš. Atmesta, bet pasitikrinkime. 44 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atsiprašau. Dabar dėl D kompromiso balsuojame. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 52 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. E kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 62 pakeitimas. Priimta. 63 pakeitimas. Pono Andžiai, ponios Dančyla. Primta. 65 pakeitimas. Primta. 66 primta. F kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Kompromisas patvirtintas. Periname prie G kompromiso. Balsuoti pradedame. G kompromisas. Balsuoti baigiame. Primta. Periname prie 71 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 72. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 79 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Periname prie H kompromiso. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Periname prie septinto pakeitimo. Kas už? Ačiū, priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Ačiū, priimta. Pereikime prie devinto pakeitimo. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Priimta. Pirmas kompromisas. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 16 už, prieš, atmesta. 17 už, Primta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimą pradedame. Balsuoti baigiame. Nuomonė patvirtinta, labai ačiū. Ir taip pat noriu padėkoti visai komandai, rengusiai nuomonę. O dabar pereiname prie devinto klausimo. Tai mūsų paskutinis klausimas, dėl kurio balsuojame. E, pranešėja yra ponia Kadenbach. Manau, kad galėtume paprašyti ponios Kadenbach pristatyti pranešimą. Ne? ponia Kadenbach sako, kad e, nėra reikalo pristatinėti šio pranešimo, taigi galime pra pereiti prie balsavimų. Pirmas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Pirmas kompromisas. Kągi, jau pradėtas balsavimas. Balsavimas baigtas. Primta. Ketvirtas pakeitimas kas už? Ačiū, primta. Penktas pakeitimas už. Primta. Šeštas kas už? Primta. Septintas kas už? Prieš. Atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Septintas pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas kas už. Ačiū, priimta. Devintas kas už. Priimta. Dešimtas už. Priimta. Vienuoliktas už. Dešimtas buvo patvirtintas. 11 pakeitimas, kas už. Gerai, 15 pakeitimas už, 15 pakeitimas ponas Šanį. 11 pakeitimas, 3 nariai pateikė šį pakeitimą, kas už, primta, 12 atkrenta, 13 taip pat atkrenta. 14. Pono Danten, kas už? Priimta. 16. Balsuojame dalimis. Pirma dalis už, priimta, antra dalis už, prieš, atmesta. Antroji dalis atmesta. 17 pakeitimas vėlgi dalimis, pirma dalis už, Ačiū primta. Antra dalis už. Ačiū primta. Pasitikrinkime dėl antros dalies. Balsuoti pradedame dėl antros dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. 18 pakeitimas už. Primta. 19 pakeitimas. Techninis antras kompromisas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta. Periname prie Dvidešimt trečio pakeitimo. Už. Ačiū. Dvidešimt ketvirtas. Už. Ačiū. 25. Kas už? Primta. 26. Primta. 27. Primta. 28. Už. Primta. 29. Už. Primta. 30. Už. Primta. 33. Už. Prieš. Atmesta. Pasitikriname? Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. 33. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34. Už. Prieš. Atmesta. Pereiname dėl e, balsavimo Dėl viso nuomonės projekto balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Nuomonė patvirtinta dėl pranešimo balsuos biudžeto komitetas kovo arba balandžio mėnesį. Ponės ir ponai, žodis ponai Nikov. Kolegos, manau, kad turėtume pasveikinti pačiu save ir pasidžiaugti puikiai parengtų pranešimų. Todėl visiems noriu padavanoti po stiklainėlį ypatingo medaus iš Bulgarijos medus renkamas Bulgarijos kalnuose. Jis ypatingas ir unikalus kaip gaminys. Ir tai bus vienas iš pirmųjų gaminių Bulgarijoje su saugoma geografinė nuoroda. Pone, dar noriu priminti, kad šiandien po pietų Bulgarijos žemės ūkio ministrui galėsime duoti paragauti šio medaus ir pamatysime, ką jis pasakys. Taigi rizikuojame. O dabar galiu pasakyti, kad 11 valandai numatytas koordinatorių posėdis. Ir todėl noriu paklausti koordinatorių, ar galime pradėti be 15.11. Sutinkate? Gerai? Netgi dabar? Puiku, puiku. Tuomet darome penkių minučių pertraukėlę. Penkių minučių pertraukėlė, techninė pertraukėlė, tada bus koordinatorių posėdis. Thank you.